Good morning. We have a long voting session ahead of... Kągi, labas rytas, mūsų laukia ilgi uh, balsavimai, taigi siūlau dabar jau pradėti darbą tam, kad sugebėtume susidoroti su šios dienos užduotimis. Pirmas darbo atvarkės punktas. Um, darbo atvarkės tvirtinimas ir galime ją patvirtinti tai taip, pirmininkės pranešimai. Šiandieną užtikrintas vertimas visas kalbas, išskyrus į kruatų ir maltiečių kalbas. Trečias punktas - vykstančių tarp institucinių dėrybų ataskaita. Pone Kaso, ar norėtumėte pakomentuoti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvėros dėrybas trilogė? Taip, čia yra ketvirtasis e, trilogas. Na, dar išlieka e, problemų dėl vaiko priežiūros e, atostogų. Na, tiesą pasiekta sutarimo dėl tai kitų klausimų. Taip pat atrodo, e, pasieksim sutarimo dėl slaugos, slaugytojų atostogų. Per kitą trilogą tikimės to pasiekti. Dar lieka problemų, kaip jau minėjau, dėl vaiko priežiūros ataskaitų. Na ir tikėkime, kad taryba e, nusileis. Na, tekstą pasižiūrėti geriau, daugiau nekomentuosiu šių klausimų, bet techniniai susitikimai vyksta. Na ir likščiol gerai bendradarbiavame su komisija ir taryba. Taigi pasižiūrėkime, kur link tai mus atves. Dėkoju. Kągi siūlau perėti prie balsavimo. Visi turite balsavimo korteles. Pradėkime nuo EGF, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. E, pranešė yra Marija Arena. Tryliktas kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikiusi primta. Dvidešimt aštuntas pakeitimas, kas Atsiprašau, 25 pakeitimas. Kas už? Prieš? Pasitikslinkime dėl 25 pakeitimo. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Inta 20. Kas už? Kas prieš? Susilaikysiai primta. 14 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikysiai primta. 15 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikysiai primta. 16 kompromisas kas už, prieš susilaikysiai primta. 29 kompromisas kas už, prieš susilaikysiai atmesta. 17 kompromisas kas už, prieš susilaikysiai primta. 18 kompromisas kas už prieš susilaikiusiai primta. Kont 15 kas už, prieš susilaikiusiai primta. 175 pakeitimas kas už, prieš susilaikiusiai pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 175 pakeitimo. Balsamas pradedamas. Balsamas baigtas. Atmesta. 33 pakeitimas ne. 126 pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Kont 16 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 177 pakeitimas kartu su regi 21. Kas už, prieš, susilaikiusi, atmesta. 19 kompromisas kas už, prieš susilaikiusiai primta. 20 kompromisas kas už, prieš susilaikiusiai primta. 21 kompromisas kas už, prieš susilaikiusiai primta. 190 pakeitimas kas už, prieš susilaikiusiai atmesta. 22 kompromisas kas už, prieš susilaikiusiai primta. 41 pakeitimas šim, su 126, kas už, prieš, pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 41 ir 196 kartu. Balsuokime elektroniniu būdu, balsamas baigtas. Atmesta. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Kont 18, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 24 kompromisas kas už, prieš, susilaikiusi primta. 44 pakeitimas kas už, prieš, pasitikslinkime dėl 44 pakeitimo, balsuokime. Balsamas baigtas. Primta 21 balsų. 45 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikslinkime dėl 45. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 22 balsais. 46 pakeitimas. Balsuokime. Balsamas baigtas. atmesta 23 balsais. Balsuokime dėl 198 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaikiusiai, primta 20. 25 kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 26 kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 27 kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 28 kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 29 kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 30 kompromisas kas už, prieš susilaikiusiai primta. 219 pakeitimas kas už, prieš sus... pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 219 pakeitimo. Balsamas baigtas. 219 pakeitimas patvirtintas 23 balsais kont 20. Ne, dėl jo nebereikia balsuoti. 221 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusi. Pasitikslinkime dėl 221. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tuomet 51 pakeitimas kas už, kas prieš. Pasitikslinkime dėl 200. Dėl 51 pakeitimo balsavimas baigtas. Atmesta. 223 pakeitimas kas už, kas prieš Pasitikslinkime dėl 223 pakeitimo. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta 23, 22 balsais. 222 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 224, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Pasitikslinkime dėl 224 balsą elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 26 balsais patvirtinta. 225 pakeitimas kas už, prieš. Pasitikslinkime dėl 225 balsuojame. Balsavimas baigtas. 23 balsais patvirtinta. Trisdešimt pirmas pakeitimas. Prieš susilaikiusi primta. Trisdešimt antras kompromisas. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. Inta 25. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. Kompromisas 33 kompromisas, kas už, prieš susilaikiusi primta. 236 pakeitimas. 236 pakeitimas, kas už, prieš susilaikiusi primta. Du šimtai trisdešimt aštuntas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Kont 23. Kas už? Prieš. Atmesta. Kont 24. Ar pasitikslinkit dėl Kont 23? Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Vieno balsų persvara. Kont 24, kas už, prieš susilaikiusi primta. 239 pakeitimas tai atsimtas. 240 pakeitimas. Balsuokime. Kas už prieš susilaikiusiai atmesta. Regi 33, kas už prieš susilaikiusiai atmesta. 241, 242 kartu, kas už prieš e, atmesta, 243 už prieš susilaikiusiai atmesta, geragiai 34, kas už prieš susilaikiusiai primta. 244 kartu su regi Taigi tik 244. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. Ir regi 20. Nebereikia regi 35. 244 e, e, atmesta, taigi reikia balsuoti 30, reikia 35 kas už, prieš susilaikiusiai atmesta. Pasitikslinkime dėl reikia 35, nes buvo gan neaišku. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, dėl reikia 35 primta 27 balsais. 245 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikiusi atmesta. Du šimtai keturiasdešimt septintas. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. Kont 25. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. 57 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikys atmesta. 248. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. Kont 26. Kont 26. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta.

64 pakeitimas nebereikia. 249 kas už, prieš, susilaikysi atmesta. Regi 36 kas už, prieš, susilaikysi jį primta. Pasitikslinkime dėl regi 36. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Primta 30 balsų. Du šimtai penkidešimtas pakeitimas kas už? prieš susilaikiusiai atmesta. sure... Taigi, tam, kad būtume visiškai tikri, balsuokime dėl regi 37. Balsuokime. Balsamas baigtas. 24 balsais patvirtinta. 63 nereikia balsuoti, bač 9, kas už, prieš, Sakyčiau atmesta. Pasitikslinkime dėl budžet 9. Balsamas pradedamas. Balsamas baigtas. 27 balsais primta. Na, tikrai negalėjau sužiūrėti, pakelkite rankas. 251 e, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Pasitikslinkime dėl 251. Balsamas baigtas. Atmesta 22 balsais. Regi 38, kas už, prieš, susilaikysiai primta. Kont 27. Kas už? Kas už kon 27, kas prieš? Pasitikslinkime dėl konto 27. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta 22 balsais. Balsuokime dėl 253 kartu su 254. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. Priimta 27 balsais. Balsuokime dėl 252 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiai atmesta. Du šimtai penkiasdešimt penktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikysiai primta. Kont 29 kartu su 67 pakeitimu jie identiški, kas už prieš susilaikysiai primta. int, int 26, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Pasitikslinkime dėl int 26. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. 23 balsais. 256 kas už, prieš susilaikiusiai atmesta. Bač 10. Bač 10. Balsuokime, kas už, prieš susilaikiusiai primta. 257 pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikslinkime dėl 257 balsamas pradedamas. Balsamas baigtas. E, primta 26 balsais. Du šimtai penkiasdešimt aštuntas kas už prieš susilaikiusiai primta. Du šimtai 200... 260 kartu su 261. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Kalt. 34, atsiprašau, inta 28. Kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Inta 28 pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta dviem balsais. Irgi 40 kas už prieš susilaikiusi atmesta. 34 kompromisas. Kas už? prieš susilaikiusi primta. 262 kartu su 71 pakeitimu. Jį atmesti, taigi 72 pakeitimas kartu su kont 31. Balsuokime. Balsamas baigtas. <clears throat> Atmestam. Du šimtai šešiasdešimt trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. Kinta 29, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. 264 kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Inta 30 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. Kom 35 kompromisas kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 266 kas už, prieš, susilaikiusiai pasitikslinkime dėl 266 pakeitimo. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta trijų balsų dauguma. Regi. 43, kas už, prieš, susilaikysiu atmestą. Budget 12, kas už, prieš, susilaikysiu įprimtą. Budget 13, kas už, prieš susilaikiusiai primta, budžet 14, kas už, prieš susilaikiusiai primta, budžet 15, kas už, prieš susilaikiusiai primta, kon 32, kas už, prie, prieš susilaikiusiai atmesta, kon 33. Kod 32 patikslinkime elektroniniu būdu, balsuokime. Basamas baigtas patvirtinta 22 balsais, kon 33, kas už, prieš, susilaikiusi jį, atmesta. Pasitikslinkime dėl kont 33. Balsamas, pradėtas balsamas baigtas, patvirtinta 22 balsais. 268 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikiusiai atmesta. 269, kas už, prieš, atmesta. 271, kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Pasitikslinkime dėl 271 pakeitimą. Balsamas baigtas dėl 271 pakeitimo. 28 balsais patvirtinta. 270 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi primta. Regio 44, kas už prieš susilaikiusi atmesta. 272 pakeitimas kartu, 78 ir kont 34, kas už, prieš, susilaikysi primta. 273, kas už, prieš, susilaikysi primta. 274, kas už, prieš, susilaikysi atmesta. Inta 31, kas už, prieš, susilaikysi primta. Kont 35, kas už, prieš, susilaikiusieji. Pasitikslinkime dėl kont 35. Balsuojame. Balsamas baigtas. Primta 28 balsais. Regė 45, kas už Taip, vienas. Reikia 45, kas už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime. Tam, kad būtume visai tikri. Balsuokime, balsamas baigtas. Dėl regi 45 primta 27 balsais. Kont 36, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Regija 46, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 275, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Inta 32, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 275. Iš karto perėsiu prie 276 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Regi 47, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Pasitikslinkime dėl regi 47. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta 27 balsais. Pirmas kompromisas dėl konstatuojamų dalių. Nereikia balsuoti. Antras kompromisas. Kas už, prieš, susilaikysi primta. 91 konstatuojama dalis kartu su inta 1, kas už, prieš, susilaikysi atmesta pasitikslinkime elektroniniu būdu. Antras, antro konsultumo dalis balsuojame. Balsamas baigtas. Atmesta 20 balsų. Regi 2. Kas už? Prieš sulaikys jų. Atmesta. Inta 2. Kas už? Prieš susilaikysiai Primta, sakyčiau, pasitikslinkime dėl imta 2. Balsuojame. Balsavimas baigtas dėl imta 2. Atmesta vienu balsu. Budget 1, kas už, prieš, susilaikysi, atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikysi, primta. Penkta konsultama dalis kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Regi 4, kas už, prieš susilaikiusiai primta. Šimtas pakeitimas, kas už, prieš susilaikiusiai atmesta. Šimtas pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikiusiai atmesta. Penktas kompromisas, kas už, prieš susilaikiusiai atmesta. Inta šeši, kas už, prieš susilaikiusiai atmesta Pasitikslinkime. Oh, it's rejected. Okay. Yeah. Okay then. Uh, Inta 7. Does... Inta 7 kas už prieš susilaikysi atmesta. Inta 8 kas už prieš susilaikysi atmesta. Inta 9 kas už prieš susilaikiusi, pasitikslinkime dėl INTA 9. Balsuojame. Balsamas baigtas. Atmesta 22 balsais. INTA 10, kas už prieš susilaikiusiai primta. Pasitikslinkime dėl INTA 10. Balsamas baigta dėl INTA 10. At... Ne, vis dėlto patvirtinta vieno balso persvara. INTA 11. Kas už, prieš, susilaikysi. INTA 12. Kas už, prieš, atmesta. Kont 2. Kas už, prieš, susilaikysi, atmesta. 105 pakitimas, kas už, prieš, sulaikysi atmesta. 109, kas už. 106, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. Inta 13, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 107, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Regi 6, kas už, prieš susilaiko atmestas. 108. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Inta 14. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Inta 14. Puiku, pasitikrinkime dėl Inta 14. Pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. Taip, 41 už. Atsiprašau. Nemačiau. Penktas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko, atmestas. Budget 2, kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime dėl budget 2. Pradėkime balsuoti ir baigime. 28 balsai už. Patvirtinta. Šeštas kompromisas. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 111 ir 112 kartu. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Atsiprašo pirmininkė. Dar pasitikrinkime dar dėl 111 ir 112 kartu. Baigiame balsuoti. Atmesta. 22, bals, 22 balsavo prieš. Toliau balsuokime dėl 113. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. 114. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Balsuokime dėl septinto pakeitimo. Septintas pakeitimas ir kartu balsuokime dėl kont 3. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 115. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Septintas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 118. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Devintas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 125. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pastikrinkime 100, dėl 125. Pradėkime balsuoti ir jau baigime. Patvirtintas. 23 balsavo už. Dešimtas kompromisas. Kas už? prieš, susilaiko, patvirtintas. Vienuoliktas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Keturioliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmes. Pasitikrinkime dėl keturiolikto. Pradėkime balsuoti. Atmestas, atsiprašo pirmininkė. Kont 6. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Inta 16. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Pasitikrinkime dėl Inta 16. Pradėkime. Baigėme balsuoti. Atmestas. Trijų balsų skirtumų. Toliau Kont 7. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Regi 13. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 134. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Inta 17. Kas už? Prieš susilaiko, patvirtintas. 136, kas už, prieš, susilaiko, at, pasitikrinkime dėl 136, pradėkime balsuoti. 136. Baigiame balsuoti. 33 už. Patvirtinta. Toliau kont 9. Kas už? Prieš susilaiko. Atmestas. 137. Kas už? Prieš susilaiko. Patvirtintas. 130. 12 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 142 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 143 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Budget 5 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Regi 15 kas už, prieš, Pasitikrinkime Regi 15. Pradėkime balsuoti. Dabar baigime. Patvirtinta dviejų balsų skirtumą. Skirtumo 144, kas už, prieš, susilaiko, sakyčiau, atmestas. Bet pasitikrinkime dėl 144. Pradėkime balsuoti ir jau baigime. Patvirtintas. 29 balsavo už. 145 kas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 22. Balsuokime. Kont 10. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 146. Kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Budget 6. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Pastikrinkime. Budget 6. 6. Baigiame balsuoti. 22 balsavo už patvirtintą. 147 to nelieka. 148 ir 149 kartų balsuokime. Kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Dėl 148 ir 149 kartų pradėkime balsuoti, dabar jau baigime. Patvirtinta 24 už. ir 150 atsimtas. Dabar balsuokime dėl viso pranešimo projekto, tokio, koks, kaip jis buvo pakeistas. Pradėkime balsuoti, baigime balsuoti. Patvirtintas 42 balsavo už, vienas prieš. Sveikiname pranešėją. Dėkojame už visą atliktą darbą. Puiku. Teskime e, nuomonės projektas dėl bendro, bendros Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, sanglaudos fondo ir Europos jūrų reiklų žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei prieglopšio ir migracijos fondo, vidaus saugumo fondo ir sienų valdymų ir vizų priemonės finansinių taisyklių. Balsuokime dėl 112 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. 112. Kad žinotume, kokią situaciją baigėme jau balsuoti. Atmestas. 23 balsavo prieš. 113 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 114 kas už, prieš, susilaikė atmestas. Pasitikrinkime dėl 114, kai kas pasiūlė. Tikrinamės. Pradėkime balsuoti ir jau baigime. Atmestas. Dviejų balsų skirtumo. Toliau 115, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 116. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 117. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 9. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 119 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 120 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Dešimtas kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 124 kas už, prieš susilaiko patvirtinta. 125 kas už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime dėl 125 pakeitimo, pradėkime balsuoti, jau baigime. Patvirtinta, 23 balsavo už. Toliau 126 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime dėl 126. Pradėkime balsuoti. Ir jau baigime. Atmestas. 24 balsavo prieš. Toliau. 11 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 131 kas už, prieš, susilaiko, Pasitikrinkime dėl 131, pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. 23 balsavo prieš. 12 kompromisas kas už. Prieš susilaiko atmestas. Pasitikrinkime dėl 12 kompromiso. Pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti dėl 12 kompromiso? Atmestas. 21 balsavo prieš. Šimtas trisdešimt ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 135 pakeitimas kartu Balsuokime su 136, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 144, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 144. Pradėkime balsuoti. Baikime balsuoti. Atmestas. 145 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 146 kas už, prieš susilaiko atmestas. Norėtumėt pasitikrinti? Pasitikrinkime dėl 146. Pradėkime. Baikime balsuoti. Atmestas. 23 balsavo prieš. Toliau 196 kas už, prieš susilaiko atmestas. 147 kas už prieš susilaiko atmestas. 148 kas už prieš susilaiko atmestas. Pasitikrinkime dėl 148. Pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. Atmestas dviejų balsų persvarą. 149 kas už, prieš susilaiko atmestas. 150 kas už, prieš susilaiko atmestas. 151 kas už, prieš susilaiko atmestas. 19 kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 169, sako pirmininkė, jo nelieka. Pereikime prie 16 kompromiso, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 17 kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 156 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 18 kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 160 Kas už? Prieš. Pasitikrinkime dėl 160 pakeitimo. Pradėkime balsuoti. Baikime balsuoti. Atmestas. 20 balsavo prieš. 161. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 162. Ka, balsuokime, ne. Taigi 162. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 163. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 170 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 171, kas už, prieš susilaiko atmestas 172, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 173. Balsuokime kartu su 174, kas už, prieš susilaiko atmestas 175. Regis jo nelieka, atkrenta Už 175, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas, 20 kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. 178, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 21 kompromisas, kas už, prieš susilaiko atmestas. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 21 kompromiso, pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. 21 kompromisas patvirtintas, 23 balsavo už. Toliau 185. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 186. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 187. Kas už? Prieš susilaiko Pasitikrinkime dėl 187. Pradėkime balsuoti dėl 187, baigime balsuoti jau. Atmestas dviejų balsų persvara. 188 pakeitimas. Kas už? 188 kas už? Prieš susilaiko atmesta 189, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 190, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 22 kompromisas. Nebalsuosime. 193, kas už, kas prieš atmestas, 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 195 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 24 kompromisas, dėl jo nebalsuosime. 199 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas Pasitikrinkime elektroniškai dėl 22 pakeitimo. Pradėkime balsuoti. Baikime balsuoti dėl 22 pakeitimo. Atmestas. Toliau. 200, 200 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 202 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 24. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 23. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 203. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 204. Kas už? Prieš Pasitikrinkime elektroniškai dėl 204 pakeitimo, pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. 21 balsavo prieš, 25 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pasitikrinkime dėl 25 kompromiso, pradėkime balsuoti. Baigime balsuoti. 25 kompromisas a, atmestas. Toliau 210 pakeitimas. Atsiprašau, pirmininkė. Balsuokime dėl 206. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. Dėl 207 balsuokime. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. Dėl 208, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 209, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 210, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 211, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Pasitikrinkime dėl 211, pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti jau. Atmestas. Toliau 212, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 213, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 214, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 215, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 216. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 49 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 227. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 220. 230 e, ir 31 balsuokime dėl jų kartu. Kas už? prieš, susilaiko patvirtintas. Patvirtinti. 230 ir 31. Toliau 26 kompromisas, kas už. Pereiname prie 27 nebalsuosime, 233 irgi ne. 235 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko Patvirtintas. 28 kompromisas. Nebalsuosime. 29 kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau pereikime prie 32 kompromiso, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 39 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 40 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 41 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 42 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 43 pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau balsuojame dėl 34 kompromiso kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 249 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 46 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 252 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 250 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 253, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 255, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 256 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 30 Devintas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau. Pereikime į kitą puslapį ir balsuokime dėl 273 pakeitimo. 274 ir 275 penkto kartu. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinti. 276, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 277, balsuokime kartu su 278, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinti. 40 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 282 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau priedai. 283, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 284, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 285, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 286, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 287, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 287, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 288, kas už prieš susilaiko patvirtintas 289, kas už prieš susilaiko patvirtintas 290, kas už prieš susilaiko patvirtintas 289. 290. Pradėkime balsuoti dėl 290. Jau baigėme balsuoti dėl 290 jis yra atmestas. Toliau 291, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 292, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 293, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 294, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 295, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 296, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 296. 296, pradėkime balsuoti, baigime. Atmestas. 23 balsavo prieš. Toliau 297, kas už, prieš susilaiko atmestas, 298, kas už, prieš susilaiko atmestas, 299, kas už, prieš susilaiko atmestas. Pasitikrinkime dėl 299, pradėkime balsuoti, baigime 299 pritarta, 32 balsavo už. 300 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 301, kas už, prieš susilaiko atmestas. 300. Norite pasitikrinti, ar ne, dėl 301? E, 301 buvo atmestas ir todėl perėjom prie 302. Kas už? kas prieš susilaikė, patvirtinta. 303, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 304, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 305, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 306, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 307, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 308, 308 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 309 toliau kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 310 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Gerai, pasitikrinkime. 310 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 24 balsavas už. Toliau 311. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime 311. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vieno balsų persvara. Toliau 312. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau 315. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 316, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 318, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Periname prie konstatuojamųjų dalių. Pirmoji konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Antroji konstituojamoji dalis, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 22 balsavo už šį pakeitimą. Toliau 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie antrojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 62 pakeitimas toliau, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 63 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 64 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. 64 pakeitimas. Prašau balsuoti dėl 64 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 23 balsavo prieš šį pakeitimą. Toliau. 65. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau konstatuojamoji dalis. 12 konstatuojamoji dalis, 67 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 68 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 71 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 72 kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet galime pasitikrinti. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl 72 pakeitimo. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta, nes 20 balsavo už šį pakeitimą. Toliau. 73 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 74 kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 75 kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. 76. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 77. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 78. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 79, 80 ir 81. Kas už šios pakeitimus, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 82, kas už, at, atkrenta. Ir kaip ir 83. Toliau periname prie. Aštuoniasdešimt ketvirtojo pakeitimo pirmosios dalies pirmiausia. Ten yra parašyta Europos socialinis fondas plus pagal pasidalimą į valdymą. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Prašau balsuoti. Balsuojame dėl 19 konstatuojamosios dalies, 84 pakeitimo pirmosios dalies. Atmesta nes 24 balsavo prieš. Toliau, 86 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Toliau, 87 ir 88 pakeitimai. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Toliau, 89 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Nebuvo labai aišku, kaip jūs kėlėte rankas. Taigi siūlau balsuoti elektroniniu būdu. Prašau balsuoti dėl 89 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 40 balsavo už vienas prie, prieš, bet nieks net nekėlė rankų. Gerai, toliau periname prie 90 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 91. Kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime 91 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 23 balsavo už. Gerai, toliau pereiname prie ESF plus dalies pagal e, bendrą valdymą, kuris turėtų papildyti šeštą kompromisą. Balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau, 95 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 96 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 97 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 98 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 99 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė susilaikė, patvirtinta. 101, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau. 60-osios konstituojamosios dalies 102 pakeitimas, jo antroji dalis. Vėlgi ten, kur parašyta ES F plus dalis pagal bendrąjį valdymą. Jis turėtų papildyti septintą kompromisą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Toliau ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Šimtas ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Toliau aštuntasis kompromisas, dėl jo nebalsuojame. Perėmėme prie 105 pakeitimo pirmosios dalies. Vėlgi, ESF dalis pagal bendrą valdymą, turėtų, ši dalis turėtų papildyti aštuntą kompromisą, kas už, kas prieš. Dar kartą, kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. Toliau penktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 107 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 108 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 109 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 110. A, gerai, pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 109 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 111. Kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 111. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Ir dabar vyks galutinis balsavimas, balsavimas vardinis, prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Nedidelė balsų persvara. 22 balsavo už, 18 prieš ir vienas susilaikė. For... Dėkoju Jums už. Uh, sudėtingą darbą, už tai, kad sunkiai dirbote. Toliau. Europos investicijų stabilizavimo priemonės sukūrimas. Iš karto periname prie balsavimo ir balsuojame dėl pirmojo straipsnio pirmo, antrosios dalies 91 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 93 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 94 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 95 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau šimtas šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tryliktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimt antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimt trečiasis pakeitimas kartu su žodiniu pakeitimu, kurį teikia pranešėjas. kur parašyta didelis asimetrinis sukretimas, kaip apie, pagal apibrėžimą atsižvelgiant į aktyvavimo kriterijų, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinti, 24 toliau pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinti, 113 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Toliau. Norite, kad pasitikrintume? Gerai. Gerai, man buvo viskas aišku, bet e, balsuojame elektroniniu būdu dėl 113 pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Nes prieš balsavo 28 komiteto nariai. Toliau, 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Toliau, 26 pakeitimas, kartu su žodiniu pakeitimu, kurį teikia pranešėjas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 27 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 114 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 28 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Gerai, pasitikrinkime. 28 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Taip, patvirtinta. Patvirtinta, 23 balsavo uh, už. Toliau, 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 30 pakeitimas toliau kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 31 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 32 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 33 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 34 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 35 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 115 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau 15 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime. Gerai, 37 pakeitimas. Prašau balsuoti. Dabar pasavimas baigtas. Patvirtinta, 22 balsavo už. Toliau, 38 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Toliau 39, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 121 pakeitimas ir 43 pakeitimai. Pakeitimas kas už šios pakeitimus, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie konstatuojamųjų dalių. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 45 kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 45 pakeitimas, prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta, sako pirmininkė, de... atsiprašau, pasitaisų pirmininkė. 23 balsavo prieš, taigi atmesta. Toliau periname prie 46 pakeitimo, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. 46. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta, nes 24 balsavo prieš. Toliau antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 50. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Aštuntasis, e, atsiprašau, ketvirtasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Ketvirtasis kompromisas patvirtintas, nes 24 balsavo už. Toliau, 58 pakeitimas, kas už Kas prieš? Susilaikė atmesta. Toliau penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šešdešimt pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šešdešimt antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, Nežinau, pasitikrinkime 62 pakeitimas. Balsa, pradedame balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. 62 pakeitimas. Atmesta, nes 24 balsavo prieš. Toliau, šeštasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 66 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Toliau konstatuojamoji dalis A, 67 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 70 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 71 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Gerai, pasitikrinkime 71 pakeitimas. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtintas. 24 balsavo už. Dėkoju. Toliau. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? kas prieš. Pasitikrinkime. Dešimtasis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Taip, patvirtinta. 22 balsavo už. Toliau 13 konstantuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 79 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 82 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 83 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 84 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 8 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Aštuoniasdešimt penktojo pakeitimo antroji dalis, ji turėtų papildyti aštuntojo kompromisą, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Galime pasitikrinti, jeigu norite. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu tuomet. Antroji dalis. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta 22 balsavo prieš. Toliau periname prie 12 pakeitimo. Kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. Dvyliktasis pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau tryliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, Pasitikrinkime. Devintasis kompromisas. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 21 balsavo už. Toliau. Taip, galutinis balsavimas. Balsuojame dėl visos nuomonės, dėl viso nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti, vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 26 balsavo už, 3 prieš ir 11 susilaikė. Taigi labai dėkoju ir dėkoju pranešėjui. Um. Oops, sorry. Oops. Mm. Okay, then we shall vote on. Uh, Kągi balsuokime dėl nuomonės projekto pavadinimo minimalus jūrininkų rengimas. Ir ENF e prašo vardinio balsavimo. Tai yra tas prašymas balsuoti vardiniu būdu nu, atsimtas. Pradėkime nuo ketvirtojo pakeitimo. Kas už? Prieš? Pasitikslinkime. Dėl ketvirto pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas atmesta 21 balsu. Penktas pakeitimas kas už. Pasitikslinkime ir dėl jo elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, balsavome dėl penkto pakeitimo atmesta. Pirmas straipsnis, pirmoji dalis, ketvirtas papunktis, 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai, atmesta. Pasitikslinkime dėl 26 pakeitimo. Balsamas baigtas. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Balsuokime dėl šeštojo pakeitimo. Balsamas baigtas. Patvirtinta vieno balsų persvara. Tai yra 20 balsų. Septintas pakeitimas. Kas už? Ar norite, kad pakartotumėm balsavimą? Atrodo, kad taip. To... Ar norite, kad pakartotume balsavimą? Kągi, pakartosime balsavimą dėl šešto pakeitimo. Balsuokime pakartotinai dėl šešto pakeitimo. Balsamas baigtas. Atmesta. Toliau, septintas pakeitimas. Balsuokime dėl septintojo pakeitimo. Balsamas baigtas. Patvirtinta 24 balsais. 27 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikiusi atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 29 pakeitimas, kas už, Ne, jis atsimtas. Visi prašymai, ENF prašymai atsimti. Taigi 29 pakeitimas kas už prieš susilaikys atmesta. 30 pakeitimas kas už prieš susilaikys atmesta. 31 pakeitimas kas už prieš susilaikys atmesta. 32 pakeitimas nebereikia balsuoti. Penktas kompromisas kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Šeštas kompromisas kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Septintas kompromisas kas už? Prieš Pasitikslinkime dėl septintojo kompromiso elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta 25 balsais. 35 pakeitimas nebereikia. 36 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikysi atmesta. 37 kas už prieš. Pasitikslinkime. Dėl 37 pakeitimo elektroniniu būdu balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta 30, 23 balsais. 38 pakeitimas. Kas už? prieš. Pasitikrinkime dėl 38 pakeitimo, tam, kad būtume visiškai tikri. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Vieno balso. Perviršim. Dešimtas kompromisas, kas už. Prieš. Primta. Pasitikslinkime dėl dešimto kompromiso. Balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta 22 balsais. 11 pakeitimas. balsuokime elektroniniu bals būdu dėl 11 pakeitimo. Balsamas baigtas atmesta. Kelių balsų perviršim 12 pakeitimas. Balsuokime dėl 12 pakeitimo. Balsamas baigtas. Patvirtinta 19 balsų perviršim. 13 pakeitimas balsuokime. Balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta dviem balsais. Keturiasdešimt trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi atmesta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikiusi jį. Pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl 8 kompromiso, balsamas baigtas, patvirtinta 25 balsais. 14 pakeitimas, kas už. Prieš. Pasitikslinkime. 14 pakeitimas, balsuokime. Balsamas baigtas patvirtinta 34 balsais. 47 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai, sakyčiau, patvirtinta. Pasitikslinkime dėl pirmojo kompromiso. Balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 22 balsais. Toliau. Šeštoji konsultuojama dalis, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Pasitikslinkime dėl antro pakeitimo. Balsuokime dėl antro pakeitimo. Balsavimas baigtas atmesta 21 balso persvara. 17 pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai atmesta. Trečias pakeitimas, kas už prieš. Pasitikslinkime dėl trečio pakeitimo elektroniniu būdu, balsuokime. Balsamas baigtas. Patvirtinta 28 balsais. Toliau. Antras kompromisas. Kas už, kas prieš. Pasitikslinkime dėl antrojo kompromiso. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 26 balsais. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. Kągi, tuomet balsuokime dėl viso nuomonės projekto su pakeitimais. Taigi balsuokime elektroniniu būdu. E, taigi galtinis balsavimas, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 24 balsais, 17 prieš, niekas e, nesusilaikė. Sveikinu ponę e, Ribeiro. E, ir dėkuoju Kitas posėdis yra numatytas gruodžio trečią dieną. Nenumatyta e, diskusijos, buvo numatyti tik balsavimai. Ir kitas posėdis įvyks gruodžio trečios dienos popietę vakarop nuo 4 iki 18.30. Taigi pasimatysime gruodžio mėnesį.